Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag. Ich suche die Plätze einzunehmen. Labadiena visiems. Norėčiau, kad visi susėstumėte. Klaus Heinelėne atsiprašo, kad vėluoja, jisai atvyks į posėdį, bet šiek tiek vėliau. Na, o mes pradėsime iš karto nuo pirmojo darbo tvarkės punkto, tai yra darbo tvarkės projekto patvirtinas, šiek tiek keisime darbo tvarkę. 5, 6 ir 7 punktai. Tai yra trys nuomonių projektai, kuriuos, kurie, kurio, kuriuos rengė Petr Borys. Juos apsvarstysime po 17 punkto rytoj antradienį. Dešimtasis darbo tvarkės punktas. Čia yra du atvejai T301 iš 10 metų ir T114 iš 2012 metų. 16 punktas, tai yra Nibler nuomonė. Šį klausimą svarstysime rytoj po pranešimų, po skelbimų. Na ir prieš tęsiant darbą Vikstram norėčiau žodį suteikti. Ačiū. Ar klausote manęs? Tai yra deš, dėl dešimtojo darbo tvarkės punkto, dėl balsavimų, kuomet balsuosime dėl Antonio Lopes Esturės White 301 byla. Norėčiau paprašyti, kad balsavimas būtų atidėtas iki rydienos, jeigu įmanoma. Ar kas nors prieštarauja tokiam siūlymui? Jeigu ne, tuomet e, atsižvelgsime į ponios Vikstrom prašymą. Septynioliktasis darbo tvarkės pintas Rodberent nuomonė dėl daugiametės finansinės programos. tą nuomonę turėjome, svarstysime po 19 punkto. Atsiprašau, dešimtasis darbo tvarkės punktas yra atidėtas iki rydienos. Gal galėtumėte tiksliai pasakyti, kuomet rytoj mes svarstysime šį darbo tvarkės punktą. Tik balsavimo, balsavimo laikas. Per balsavimo laikas yra tiesiog atidėtas. Da möchte ich gern gleich fortsetzen und so apropos Voting Time äh, an unserer neuen. Ir dar dėl balsavimų dabar pas mus yra nauja tradicija ir norėčiau priminti komiteto nariams atsinešti, kad jie atsineštų savo balsavimo korteles balsavimams. Taip pat norėčiau priminti, kad rytoj po pietų kai svarstysime Europos komercinę teisę. ESP 5E salėje vyks klausimai rytoj po pietų, taigi tokie darbo tvarkės pakeitimai ir pastabos. Kągi galime pereiti prie kito darbo tvarkės punkto. Pagrindinių teisų agentūros atstovas yra atvykęs į mūsų posėdį šiandieną e, komiteto prašymu, kadangi komitetas parengė nuomonę šio klausimu, tai mes ir čia konkrečiai šiandien kalbėsime apie registruotas partnerystės ir mielai išklausysime žmogaus teisų atstovo. Ačiū komitetui ir e, poniai Štain už tai, kad už poniai Tain, už tai, kad konsultuojasi su pagrindinė teisų agentūra tam tikrais pasiūlymo aspektais. Ir pirmiausia, norėčiau papasakoti, kiek valstybių narių leidžia tos pačios lyties vedybas. Mūsų dabar situacija šiek tiek yra pakeitusi, nes pasikeitusi, nes nuo birželio 15 dienos Danija irgi leidžia tos pačios lyties vedybas registruoti. Tai reiškia, kad dabar yra šešios valstybės narės, kuriuose tokios santokos yra leidžiamos, taigi registruojamos. Taigi kokia yra situacija? Sutoktiniai gali pasirinkti, pasirinkti taikytiną teisę pagal 16 ir 15 straipsnį. Registruotų partnerysių pasiūlyme ne, neleidžiama registruotiems partneriams pasirinkti konkrečius įstatymus ir yra taikomos tos valstybės įstatymai, kurioje buvo užregistruota santoka. Dėl tokio diferencijavimo Europos parlamentas ir paprašė, kad žmogus teisė agentūra išsakytų savo nuomonę. Dabar kyla klausimas, ar pasiūlymas dėl registruotų partnerysčių pažeidžia lygybės principą pagal 20-ąjį pagrindinių teisų hartijos principą ir nediskriminavimo principą pagal 21-ąjį hartijos straipsnį. Uh, Atsakydamas į šį klausimą, pirmiausia, norėčiau pažymėti, kad diferencinis elgesys, kuris yra numatyti, apie kurį kalbama dviejose reglamento projektuose, yra nemenkas. Pasiūlymas dėl santokinės nuosavybės nu, nurodo, kad tame pasiūlyme yra nurodyta, kad sutoktiniai, sutoktiniai turi teisę pasirinkti taikytiną teisę ir tokiu būdu lengviau galima valdyti savo turtą ir sutoktiniai gali teisinį režimą, pagal kurį yra tvarkoma jų nuosavybė, suderinti su jų gyvensena. Tačiau toks teisinio režimo pasirinkimas yra labai svarbus sutoktiniams, taigi kodėl registruotiems partneriams nenumatyti tos pačios teisės. Be kita ko reikia pažymėti, kad mažiau palankus elgesys, kuris yra numatytas pasiūlymo 15 straipsnėje, yra susijęs su tam tikromis asmenų grupėmis labiau nei su kitomis. Santoka, turinti griežtesnių teisinių įsipareigojimų partneriams, turi didesnės įtakos jų asmeniam gyvenimui, lyginant su lankstesnėmis registruotų partnerysčių nuostatomis. Na ir siūlomas diferencinis elgesys į mažiau palankę padėtį įstumia tuos asmenys, kurie norėdami oficialiai pripažinti savo partnerystę, daug reikšmės skiria savo asmeniam gyvenimui. Na ir siūlomas tas diferencinis elgesys e, turėtų labiau paveikti tos pačios lyties e, partnerius, nei skirtingų lyčių poras, kadangi daugelį valstybių narių registruotos partnerystės yra vienintelė e, įmanoma galimybė tos pačios lyties partnerius poroms. Tokie pavyzdžiai rodo, kad siūlomas diferencinis elgesys gali sukelti netiesioginę diskriminaciją prie žmonės, kurie priklauso tam tikroms grupėms. Taigi pats svarbiausias klausimas yra, ar toks diferencinis elgesys gali būti pateisinamas ir argumentuojamas. Reikia prisiminti, kad Strasbūro teismas akcentavo tai, kad santoka ir civilinė partnerystė yra iš esmės labai panašios, kadangi tai yra teisiškai pripažįstami santykiai. Taip pat teisme buvo primtas sprendimas, kad skirtumai dėl lytinės orientacijos turi būti argumentuojami labai svariomis, svariais argumentais. Taigi reikalinga labiau pagrysti tokį diferencinį elgesį. Yra skirtumų tarp įstatymų e, valstybėse narėse, kurios leidžia registruoti partnerystės ir kurios ne. Taip pat e, reikalavimas e, dėl registruotų partnerysčių turtinių pasiekmių turi būti turi paklusti tiem teisės aktams, kurioje, tos, tos valstybės teisės aktams, kur įvyko registracija. Ir visos valstybės narės pripažįsta registruotas partnerystės, dėl to teisės pasirinkimas nėra tas pats susituokusioms poroms ir registruotos partnerystės poroms. Ir aš dabar aptarsiu tuos klausimus iš pailiui. Panašu, kad diferencinis elgesys yra bendra santokos savoka visose valstybėse narėse, tačiau registruotos partnerystės yra pavaldžios šiek tiek kitokiams principams. Tokiu būdu reikalinga, santokos atveju daugiau yra lankstumo. Tačiau turime nepamiršti, kad reglamento projektas nėra susijęs su teisinėmis nuostatomis, kurios yra susijusios su santoka ir registruota partnerystė, bet čia kalba eina apie nuosavybės teisę susijusią su šiomis, šiais institutais. Na ir kalbant apie santokinės nuosavybės režimus, valstybių narių įstatymai skiriasi gan smarkiai. Yra nemažai teisinių sistemų, kurios grindžiamos bendros nuosavybės principu, tačiau yra tokių įstatymų, kurie grindžiami yra skirtingų principų, tai yra nuosavybės atskirimo principų. Pasiūlyme yra akcentuojami sunkumai, kurie kyla dėl to, kad egzistuoja didžiuliai skirtumai tarp taisyklių ir įstatymų ir dėl to reikia nustatyti bendrą teisinį pagrindą santokinės nuosavybės teisų atžvilgių. Tačiau kodėl šis argumentas negalėtų būti taikomas registruotų partnerysčių atveju? įmanomas vienas argumentas. Egzistuoja skirtumai tarp nacionalinių įstatymų e, registruotų partnerystų atveju ir dėl to ir reikalinga parengti koordinuojantį teisinį instrumentą ir daugiau svorio suteikti taikytinos teisės pasirinkimo principui. Dar vienas argumentas, kurio pagrindas yra tai, kad e, valstybės narės valstybių narių įstatymai neleidžia pasirinkti e, kitos jurisdikcijos išskyrus tą, kurioje buvo registruota partnerystė. ES teisės aktai yra daugiausia susijęs su pagrindinių teisų užtikrinimu ir laisvos menų judėjimu, tačiau šalia to yra nemažai argumentų, kurių pagrindų galima mesti iššūkį tokiam principui, būtent kai e, registruotos partnerystės atveju galima pasirinkti tik šalies, registracijos šalies įstatymus. <clears throat> Mūsų agentūra atsižvelgia į, at, norėtų atkreipti dėmesį į situaciją Austrijoje, Niderlanduose ir Švedijoje, kur registruoti partneriai turi galimybę rinktis jurisdikciją. valstybės narės neleidžia pasirinkti registruotiems partneriams e, teisės aktų, tačiau tai e, nėra teisinga ir visos valstybės narės turi santokos įstatymus, tačiau ne visos turi registruotos partnerystės įstatymus ir tai yra tiesa, nes registruotų partnerysčių atveju taikytinos teisės taikytini įstatymai yra susijęs su tik, tom, tik tomis valstybėmis, kurios pripažįsta tokius institutus. Ir galimi režimų apribojimai, sukuriant registruotas partnerystės, nereiškia, kad registruotos registruoti partneriai negalėtų pasirinkti teisės aktų. Taigi pagrindinių teisų agentūros nuomonės pagrindinis principas yra tai, kad registruoti partneriai negali pasirinkti teisino ir tam reikalingi argumentai, pateisinimai, kurie negali e, būti grindžiami pasiūlyme numatytomis priežastimis. Panašu, kad e, tai netitinka lygybės principo ir 20-ojo hartijos straipsnio. Taip pat galima būtų pabrėžti, kad Hartijos 21 straipsnėje kalbama ar, apie nediskriminaciją. Ir šiuo atveju santok, santokinės poros atveju jie gauna daugiau privalumų nei registruotos partnerystės e, atstovai. Ypatingai kalbant apie privatumą ir autonomiškumą. Taip pat atsižvelgiant į tai, kad daugelį valstybių narių registruotos partnerystės institucija yra vienintelis galimas variantas tos pačios lyties poroms, toks diferencinis elgesys gali vesti prie netiesioginės diskriminacijos seksualinės orientacijos pagrindų. Ačiū už dėmesį. Mielai atsakyčiau klausimus. Dankeschön, Herr Diering. Die Berichterstatterin Frau Thein hat sich zu Wort. Labai ačiū. E, Tains paprašė žodžio, jį pranešė šią klausimą. Äh, ačiū. Visų pirma, noriu padėkoti panai Dėrink ir e, jo kolegoms už labai išsamų, išsamę nuomonę. Uh, kuri patvirtino tai, ką ir mes maždaug numanėme komitete, kad vis tik tai e, nėra vienodo traktavimo, yra tam tikras diskriminavimas ir e, gal ne visiškai paprasta yra situacija įvertinti iš pirmo žvilgsnio. Savo nuomonėje jūs nepanalizavote pavyzdžiui, ar gerai būtų turėti du, reglamen, du reglamentus komitetas Um, paliko tą klausimą dar nuo šaly, kol kas jo nenagrinėjo, tačiau komisija galvo, kad galvant apie atskiras valstybės narės registruotos partnerystės yra vis dar um, skirtingai traktuojamos ir turi skirtingų padarinių uh, skirtingose valstybėse narėse. Ir pavyzdžiui, prisimant Berlyno uh, festivalį, kur žmonės išėjo gatves, aišku, dėl prasto oro susirinko tik 300 tūkstančių, tačiau reikia turėti omenyje, kad skaičius yra didelis vis tik tai ir eina kalba apie tai, kad šis klausimas yra aktuolus labai dideliam skaičiui piliečių. Taigi, aš taip pat ir pasiremdama savo teisinę praktiką galiu pasakyti, kad tikrai uh, tie, kuriuos liečia šie klausimai, puikiai žino savo teises, paprastai jie turi daug geros informacijos e, tuo klausimu, tačiau jie nuolat susiduria su diskriminacija, tai galbūt todėl jie ir turi daugiau tos informacijos, jie geriau yra susipažinę su, su savo teisėmis, su, ka, negu kitas eilinis žmogus e, gatvėje, kadangi būtent jie turi problemų nuolat. Ir Dabar mes, aišku, svarstame apie darbinį dokumentą, kurį parengiau ir mes bent porą pasiūlymų teiksime dėl reglamento pakeitimų ir aš žinau, kad ir kiti komitetai taip pat um, teiks atitinkamų um, pasiūlymų dėl pakeitimų, kad būtų galima rinktis taikytiną teisę. Pavyzdžiui, aš norėčiau dar paminėti tai pavyzdžiui, kad Tarkim, kai kuriuose valstybėse narėse yra registruojamos to, tos pačios lyties partnerystės, tačiau vien tai neišsprendžia problemų. Yra gal tik tai trys, o gal yra ir daugiau valstybių narių, tačiau kai kalbame bendrai apie registruotas partnerystės, valstybės narės neklausė, ar tokia pora yra kreipusis jau um, su prašymu užregistruotų jau partnerystė kitoje valstybėje narėje. Tačiau iš tikrųjų tas klausimas yra labai aktualus, kadangi demografiniai visi pasikeitimai yra labai tarptautinio pobūdžio, žmonės labai juda, keliauja. Uh, iš vienos valstybės į kitą narį, narę ir kartais būna, kad jie stengiasi užregistruoti savo partnerystę kitoje šalyje, nes tikisi įgyti daugiau teisių. Taigi reikia atsižvelgti tos demografinius pasikeitimus į žmonių judėjimą. Tai, kad galbūt tokia pora vyksta į kitą valstybę, ne į savo gimtą, kad užregistruotų partnerystę, tikėdamasi daugiau teisių, kaip jau sakiau. Ir aš manau, kad tai yra labai aktualūs dalykai. Bet to ir šiaip piliečiai keliauja, reikia turėti omenyje, dabar vasara atostogų metas ir tuos aspektus taip pat reikia atsižvelgti. Sperodi paprašė žodžio, prašom. Grazie, <clears throat> prezidente, ringrazie anch'io. Ačiū pirmininkė. Aš irgi norėčiau padėkoti tiems, kurie parengė šią nuomonę. Kol kas, aišku, tai tik tai nuomonė, tai dar nėra teismo e, nutartis. Tačiau labai vertinu šią nuomonę, jos autoritentingumą ir uh, Ir labai vertinu ir pranešėjos mm, ryštą pakoreguoti savo darbinį dokumentą. Mes žinome, kad šita nuomonė nėra privaloma ir aišku, mes per savo pakeitimus turėsime galimybę išsakyti savo pozicijas, galbūt net ir skirtingas pozicijas, jeigu tai būtų. Aš gal šiek tiek taip paprovokuočiau jūs ir mm, užduočiau klausimą šios nuomonės rengėjams. Gal šiek tiek kalbėsiu plačiau nei vien e, šio klausimo sritis, bet aš norėčiau paklausti jūsų, pavyzdžiui, apie tokį atvejį, ar, būtų, e, ar eitų kalba apie diskriminaciją lytinės orientacijos pagrindų. E, jūs dar paminėjote vieną svarbų principą, tai yra santoka registruota partnerystė, kad visuomet uh, partnerystė sudaroma tarp lyginio asmenų skaičiaus. Niekuomet um, partnerystė ir santokoje nebūna nelyginis asmenų skaičius. Tačiau, pavyzdžiui, kaip būtų, jeigu, tarkim, e, trys ar keturi asmenys norėtų užregistruoti savo partnerystę. Ar jūs um, negalvojate, kad tai, kad yra apsiribuojama vien dviejų asmenų partnerystė, kad tai yra irgi tam tikra prasme um, uh, diskriminacija? <laughs> Taip gana provokuojantis klausimas. turime ir komisijos atstovų šią popietę. Tai gal jūs galėtumėt kažką pasakyti šio klausimu. Uh, uh... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkojame pagrindinių teisų agentūrą už pateiktą nuomonę. Mes pasižymėsime, kad nėra numatytų e, priežasčių, kodėl komisija pasirinko vieną siejamąjį faktorių, e, tai yra valstybė, kurioje partnerystė buvo registruota. Todėl norėčiau pateikti keletą priežasčių, kodėl komisija pasirinko tai padaryti. Visų pirmiausia, norėčiau priminti šio siūlymo e, priežastį ir tikslą. E, tai susiję su teismo sprendimu pripažinimu susijusiu e, su registruotų partnerių turto teisinėmis pasiekmėmis. Mes nekalbame apie partnerysčių e, registravimą valstybėse narėse, nekalbame apie partnerysčių pripažinimą kitose valstybėse narėse, tačiau kalbame apie teismo sprendimų tarpusavio pripažinimą. Ir paskutinės priemonės e, e, dėl tarpusavo pripažinimo komisijos programoje. Tai yra privatinės teisės e, sudėtingas klausimas ir dėkuoju parlamentui už gerą bendradarbiavimą susijusią e, su privatinės e, teisės ir paveldėjimo nuostatomis, kiek tai susiję su registruotos partnerystės ir santokos turto teisinių pasiekmių įgyvendinimu. Svarbiausias klausimas e, būtų, e, kaip yra taikomos teismo sprendimas susijęs su e, partnerio ir su tuoktiniu turto režimu. Kad galėtume sutarti, kokia teisė turėtų būti tai taikoma ir išvengtume diskriminacijos, kurią nurodė pagrindinių teisų agentūra savo nuomonėje, mes manome, kad yra skirtumas, kadangi yra bendros taikytinos teisės e, taisyklės e, e, ir tik tai pusėje valstybių tos taisyklės yra dėl taikytinos teisės. Kitose valstybėse tokių taisyklių nėra. Antra, kai Paprastai privatinės teisės instrumentuose stengiamasi surasti bent vieną jungiamąjį veiksnį šioje srityje ir tai yra e, sudėtingas dalykas ir mes e, manome, kad būtų e, pravartu atrasti vieną tokį jungiamąjį veiksnį Paprastai e, taisyklės dėl taikytinos teisės mūsų instrumentuose yra universalios. Mes panagrinėjome situaciją valstybėse narėse, tačiau e, taikytinos teisės taisyklės e, taikomos daugumoje valstybių ir netgi daugumoje pasaulio valstybių. Ir tai yra labai specifinė susi, tu, situacija susijusi su registruotos partnerystės turtinėmis pasiekmėmis visame e, pasaulyje. Ir būtų e, tikslinga pasirinkti vieną jungiamąjį veiksnį registruotoms partnerystėms e, dėl jų turtinio režimo, nes net pasaulyje e, ir yra e, šitas klausimas visiškai neišspręstas. Mes e, panagrinėjome pagrindinių teisų agentūros nuomonėje ir, ir pasižymėjome kai, kurias, e, kai kurios punktus. Ir reikėtų pažiūrėti apie tai, kad pasirinkimas dėl taikytinos teisės yra palyginti ribotas. Taip pat pažvelgėme į esmę ir išvelgėme priežastis. E, taip pat esame pasirengę, jei būtų reikalas, nurodyti daugiau priežasčių, e, kaip geriau įgyvendinti turto režimą registruotų partnerysčių atžvilgių. Dėkoju. E, aš norėčiau suteikti žodį dabar ponui Dyringui, nes esu tikra, kad jis tikrai norėtų pateikti keletą paaiškinimų. Na, kas, kiek tai susijęs su e, pono Speroni klausimu, manau, kad e, tai tikrai labai provokatyvus klausimas. Mes turėtume jį išsameu panagrinėti prieš pateikdami nuomonę šiuo klausimu. Kas dėl komisijos paaiškinimų, tai visų pirmiausia norėčiau sutikti, kad mes panagrinėjome komisijos pateiktą pagrindimą ir Ir šiuo atžvilgiu manau, kad e, čia galėtų atsirasti naujų idėjų ir tai, ką dabar komisija siūlo, sugrįžtama prie argumento, kad daugelis valstybių narių dar nėra pripažinusios registruotos partnerystės, todėl yra tam tikrų apribojimų ir turime aiškiai pasakyti, kad tos valstybės narės, kurios nepripažįsta registruotos partnerystės, turės bet kokiu atveju tai padaryti. E, E, ir tikrai yra pribojimai renkantis e, taikytiną e, teisę ir tai pripažįstama. Na, o priešingų atvejų vėliau būtų smagu išgirsti tolesnį pagrindimą šiuo klausimu. Dėkoju. Jei klausimų daugiau nėra tai suteiksiu žodį poniai Tain. Aš tik tai norėčiau patvirtinti, kad kaip komitetas mes niekada neketinome e, pri, versti valstybių narių, kuriuose registruota partnerystė nėra įteisinta, priversti tų valstybių narių pripažinti registruotas partnerystės ir jas įteisinti. Yra galimybių apeiti šį e, klausimą, na, o kalbant apie taikytinos teisės pasirinkimą, tai mes tikrai neversime valstybių narių e, priimti e, šios, e, šias teisės nuostatas. Reglamentas, e, tie reglamentai, kuriais galios gal tik tai 15 metais ar 15 metų viduryje, padės išspręsti turto partnerių ir sutoktinių turto klausimus partnerystės panaikinimo arba iširimo atveju. Tačiau yra dar klausimų susijusių su kitomis e, sritimis, pavyzdžiui, apmokestinimu. Mes, kai dėrėsimės su e, taryba ir kai kuriomis valstybėmis e, narėmis, turėsime įtikinti E, e, jas pritarti teisės aktams, kurie e, žengia toliau nei juose galiojantis teisės aktai. Tačiau turėtume užtikrinti, kad tai nebūtų pažanga atgal. Mes turime eiti vieną linkme ir siekti, kad vis daugiau valstybių narių įteisintų registruotas partnerystės. Ir taip pat būtų sukurtos vienodos sąlygos vienos lyties poroms. Taigi čia turėtų būti daroma pažanga ir Europos parlamentas turėtų būti šio e, proceso prieš akiją ir pasakyti paskutinį žodį. Dėkuoju, ponė Tai. Taigi pažangą darome ir aš norėčiau padėkoti pagrindinį teisų agentūros atstovui ir komisijos atstoviai už pasisakymus. Ir dabar pereisime prie ketvirto darbo tvarkės e, klausimo, tai yra 28 metinė ES teisės taikymo kontrolės ataskaita. Pane Lichtenberger. Ačiū, ponė pirmininkė. Kol kas to nuomonės projekto dar nepristačiau, po kelių savaičių aš jį šį jau parengsiu. Turiu labai daug sukaupusi medžiagos, bet norėčiau paminėti keletą dalykų, dalykų, kuriuos jau dabar norėčiau akcentuoti. Ir norėčiau susidaryti nuomonę apie tai, ką masto kolegos šiuo klausimu, kad galėtumėme dirbti iš vien iš karto ir parengti gražų nuoseklų pranešimą, kuri, kuris būtų primtinas daugumai komiteto narių ir taip pat daugumai, daugumai parlamentarų. Na, įsivaizduoju, kad esate neblogai susipažinę su šiuo klausimu, jeigu ypatingai domitės šią temą. Tačiau komisija yra sutarčių sergėtoje. Na ir čia pagrindinė mintis yra įvertinti, kaip komisija atlieka šią funkciją ir kokių siūlymų galėtumėme pateikti komisijai, kad situacija dar pagerėtų. Taigi tai yra tos diskusijos, kurios e, vyksta nuolatos. Teisės reikalų komitete yra vienas klausimas, kuris čia ypatingai aktuolus. Tai yra kaip valstybės narės įgyvendina ES teisės aktus. Tai yra klasikinė tema, dažnai pasitaikanti mūsų komitete. Na ir uh, Atsiminame tas komisijos lenteles ir komisija teigia, kad nenori nei vieno teisės akto, kuriame nesispindėtų koreliacinės lentelės. Tačiau yra mąstančių kitaip, tokių, kurie nenori renkti tų koreliacinių lentelių ir dėl to ir vyksta dėrybos, ir vyksta trilogo posėdžiai ir mes dabar turime pažiūrėti, kaip viskas klostosi. Komisija dėl pritarė koreliacinėms lentelėms, nes komisijos manimų tai yra geras būdas įvertinti, kiek sėkmingai yra gyvendinamas vienas ar kitas teisės aktas. Tačiau, aišku, reikalingas nuoseklus požiūris šiuo klausimu. Ir tai nepasiteisins, jeigu visi to nedarys. Na ir vienas esminis klausimas, kurio pasigėdau, kuriam norėčiau skirti daugiau dėmesio, mes nekartą Teisės reikalų komitete apie tai kalbėjomės, tai yra ES bandomosios, proced... bandomosios procedūros, pagal kurias būtų numatomas e, laikotarpis e, komisijos, per kurį gali būti pateikiamas skundas ir tuomet jis būtų svarstomas įvairiais lygmenimis, per, perėtų per visus etapus. Nes e, paprastai Europos komisija uh, tiesiog e, dirba tik su valstybė narė, o tas pats asmuo negauna absoliučiai jokios informacijos apie tai, kaip, kaip yra svarstomas tas skundas. Ir dabar naujas komisijos komunikatas, paskelbtas šių metų balandžio mėnesį, pateikia įdomių siūlymų. Būtent nėra aiškiai minima ta bandomoji procedūra, kai tuo tarpu mes e, tam prieštaravome ir jau trejus metus kėlėme tas, tą problematiką ir visi parlamente pritarė, kad problema aktuali ir kad labai svarbu, kad procedūra būtų skaidri ir kad būtų atveriami informacijos kanalai tiems, kurie patikė tą skundą. Taigi panašu, kad vėl buvo apeitas tas principas, tas asmuo, kuris yra skundo autorius, pareiškėjas, gali kelti tam tikras problemas ir tai gal, mes galime tuo instrumentu pasinaudoti. Ir aišku, tai yra labai svarbi teisė, teisė gauti informacijos laiku, tai nėra koks tai pomėgis tiesiog sėdėti ir rašinėti tuos skundus. visais įmanomais atvejais. Taigi reikia rimtai atsižvelgti į šią situaciją ir labai svarbu, kad tie skundo autoriai gautų informacijos, būtų nuolatos informuojami apie tai, kaip svarstomas yra skundas. Kai svarstėme Europos administracinę administracinės teisės klausimus, mes jau tada, prisimenu, teigėme, kad e, turi būti sprendžiamos bylos tarp ES ir ES komisijos ir valstybės narės, informuojant skundo autorius. Ir kolega Berlinger, aš manau, dar geriau prisimena tas diskusijas, tačiau labai svarbu, kad žmonės suvoktų, kad mes norime apginti jų teisės ir ES dirba piliečiams, o ne kažkokiame tai abstrakčiame vakume. Na ir čia mes matome, kad vėl grįžtama prie senos metodikos. Ir aš čia mat, išvelgiu daug tokių negatyvių elementų. Taigi, manau, kad būtų svarbu uh, ištaisyti situaciją, atsižvelgiant į mano iškeltus klausimus. Skundai turi būti centralizuotai surenkami generalinio sekretoriaus, generalin, generalinėme sekretorijete, neįtraukiant pirmame etape konkretaus generalinio direktorato. Žinau, kad yra kur kas išmaningesnių ir patingesnių žmonių, tačiau aš neįsivaizduočiau, kad visi gali žinoti, kažkas gali žinoti absoliučiai viską. Taigi dėl to aš manau, kad skundo svarstymas įvairiose generaliniuose direktoratuose yra neblogas sprendimas, tačiau tai reiškia, kad bus kalbamasi su konkrečiais ekspertais, na, o generalinis sekretoriatas uh, tokiu atveju taptų tuo tiesioginiu partneriu. Ir net nebūtų aišku, ar yra įtrauk, įtraukiami ar ne kiti lygmenys. Tačiau turi būti nurodoma, kuomet jau prasideda tas vienerių metų laikotarpis, nuo kada jisai pradeda, pradedamas skaičiuoti. Uh, nes e, ar tai yra registravimo laiko e, momentas, bylos registravimo momentas ar koks tai kitas momentas. Taigi aš nemanau, kad šis siūlymas yra labai draugiškas vartotojų atžvilgių. Komisija turi parašyti skundo autoriui ir paaiškinti, kodėl užtruko, užstrigo byla. O dabar taip nėra. Skundo autorius vėlgi negauna informacijos, yra paliekamas tamsoje ir pats tarsi bando išsiaiškinti, kodėl nevyksta niekas, kodėl procesas yra sustojęs. Na, aš norėčiau palyginti tas senasias procedūras su naujosiomis procedūromis, tikėdamasi, kad gyvenimas palengvės piliečiams, kad ta naujoji procedūra ir sistema bus draugiškesnė vartotojų atžvilgių. Taip pat Pagal bendrąją taisyklę būtent e, komisarų kolegija čia suvaidintų svarbu vaidmenį, bet nėra vėlgi aišku, ar generalinis sekretorius e, bus tas asmo, kuris e, bus aktyvus visose procedūros pakopose. Taip pat ir dėl supaprastinimo ar kitų administracinių dalykų situacija gali dar pablogėti. Mes kaip ir bandome čia tobulinti procedūras, bet jos gali tik dar labiau aps, būti apsunkinamos. Na, o skundo autoris turi būti informuojamas nuolatos, turi gauti visą informaciją ir neturi pats ieškoti tos informacijos, bandyti ją kažkaip išgauti. tai nėra kokia tai galimybė pasikalbėti su kažkuria tai valstybė narė, jokių būdų. Dabar ombudsmeno vaidmuo, aš nežinau, ar čia koks tai nesusipratimas įvyko, ar tai buvo sąmoningas sprendimas, nes teigiama, kad ombudsmenas būtų įtraukiamas tuo atveju, jeigu skundo autorius nusiskundžia dėl to, kad netinkamai e, veikia kažkuri tai ES institucija ir tuomet komisija turėtų apibrėžti, kas yra netinkamas e, institucijos valdymas pateikiant nuomonę, kad štai šis atvejis yra jau blogo valdymo atvejis, pavyzdys. Na, o ombudsmenas juk ir buvo sukurtas, ta institucija buvo sukurta tam, kad būtų galima priimti nepriklausomą sprendimą tokio nusiskundimo atveju. Juk negali tapti ir teisėju, ir advokatu. jeigu yra, esi tas, kuris turi apibriežti, kiek aktuali ir tiksli yra tokia kritika. Taigi, tokios mintis atsispindės mano nuomonėje. Dėkoju, kad išklausėte ir aš mielai e, išklausyčiau komisijos reakcijos į mano išsakytas mintis. Ir aišku, aš toliau renksiu savo nuomonę ir mielai išklausyčiau visų kitų kolegų nuomonės. Na, sunku pasakyti, kaip viskas susiklostys administracijoje. Tiesiog turime pasirūpinti, kad būtų užtikrinama pakankamai kontrolės priemonių, kad viskas vyktų sklandžiai ir teisingai. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju, norėčiau pasveikinti pana Damašmatį iš e, komisijos. Dabar jau pastebėjau, kur jūs sėdite, matau, kur jūs sėdite. Taigi, gal jūs galėtumėte dabar pasisakyti ir aptarti tuos klausimus, kurie buvo iškelti, būtent dėl to, kad pasiūlymas nėra draugiškas piliečių atžvilgių ir, ir dėl kitų klausimų, kuriuos pranešėja iškėlė. Um, Ačiū, Slaukavan Kefis. Esu iš komisijos. Visų pirma, dėkuoju, kad suteikite žodį. Mes esame pasirengę aptarti 2010 metų pranešimą. Bet dabar prašau mūsų pakomentuoti kitą klausimą, kuris, aišku, yra labai glaudžiai susijęs, bet, žinoma, reikėtų čia gal kiek kitokių paaiškinimų. Taip, mes peržiūrėjome 2002 metų komunikatą dėl santykių tarp komisijos ir skundo pateikėjų. Tai padarėme, nes buvo priežasčių tai padaryti, kadangi įsigaliojo Lisabono sutartis ir reikėjo tam tikrus lingvistinius dalykus, aišku, išspręsti. Buvo kitokių tokių smulkių detalių, ką reikėjo sutvarkyti, bet iš esmės 2002 metų komunikatas yra naujojų tekstų dar kartą patvirtinamas dėl tų skirtumų, kuriuos išiškino ponė Lichtenberger, mane visiškai aišku yra. Galėtumėm gal visą sąrašą aptarti ar jūsų punktus papunkčių išanalizuoti, bet visų pirma, tai kad generalinis sekretorius, kas spręsot ne visiškai teisinga, aišku, generalinis direktoratas pateikė pasiūlymą ir paskui teisinė tarnyba teikia savo nuomonę arba visa kolegija nusprendžia. Ir terminas skundams pateikti yra vieneri metai. Ir per tą laiką komisija turi arba mm, bylą užbaigti arba pradėti pažydimo procedūrą nuo to laiko, kai tas skundas yra įregistruojamas atitinkamoje kompetitingoje tarnyboje. Tai yra etikos kodekse viskas užfiksuota. Ir mes tikrai nelėtėme administracinių garantijų, kurios yra tekste įrašytos nuo 2002 metų. Tai reiškia, kad skundo pateikėjai visuomet yra informuojami apie bet kokį sprendimą, kurį priimtų komisija. Jeigu komisija nusprendžia bylos nagrinėjimą užbaigti, ji turi iš anksto informuoti skundo pateikėją, išdėsti visas priežastis ir suteikti skundo pateikėjui keturias savaitės sureaguoti iki, iki įsigalioja tas sprendimas užbaigti bylą. Dėl ombudsmeno Man čia ne viskas aišku, kas buvo pasakyta, nes tikrai mes nelėtėme apibrieščių dėl to, kas yra prastas administracinis darbas, pavyzdžiui, aš turėsiu gal pasigilinti labiau į tekstą, aš nesu gal pasirengęs tinkamai. O dabar dėl koreliacinių atitikties lentelių. Uh, Taip, tai buvo labai rimtas klausimas, praeitais metais labai analizuotas ir galų gale mes um, radom sutarimą tarp komisijos tarybos ir Europos parlamento. Ir tuo buvo užbaigta tikrai labai ilgai besitęsusi istorija. Ir kaip ponia Lichtenberger pasakė, nuo 2003 metų tikrai buvo labai bandoma kažką padaryti to klausimu ir galų gale vis tik tai nusprendėme kartu su kitomis institucijomis susitarti ir galų gale tą klausimą išspręsti ir, ir kiekvienu konkrečiu atveju, aišku, spręsti. Aišku, gal tai nėra tobuliausias variantas, bet mes labai džiaugiamės, kad parlamentas mus paremė. Ir dabar nuo 2011 metų mes turime atitinkamą pagrindą, tai yra darbinis metodas, kuris leidžia mums dirbti šiais klausimais. Mes tikrai manėme, kad tos koreliacinės lentelės yra labai reikalingos ir dabar komisija, parlamentas ir svarbiausia, piliečiai aiškiai mato, kaip valstybės narės, kurios yra įgyvendinusios atitinkamas direktyvas. Tai būtų mano tokios pirmos pastabos. Ir aš labai dėkoju už suteiktą galimybę pasisakyti ir mielai um, atsakysiu į kitus jums rūpimus klausimus, jei pagidausite. Uh, Frau Wikström, bitte. Ačiū, ponia Wikström. Dėkoju. Aš tik tai norėčiau e, paremti Eva Lichtenberg, tai, ką jį pasakė, nes sutinku, kad mes turime išsiaiškinti santykius e, tarp komisijos ir skundo pateikėjo. Ir svarbiausia, kad Evos Lichtenberg pateikti e, klausimai sulauktų atsakymo kaip galima greičiau. Tai tiesiog neįtikėtina, kad e, tokie elementarūs klausimai išlieka neatsakyti. Jie turėtų būti atsakyti ir sulaukti atsakymo kaip galima greičiau. Ponas Jevka. Dėkoju. Tai yra labai svarbus klausimas, prie kurio mes neretai sugrįžtame mūsų komitete. Tai ir šis ataskaitos kasmetinis pobūdis e, e, verčia mus sugrįžti prie to kiekvienais metais iš įvairių aspektų. Tačiau, kaip minėta, mes negalime e, į šią ataskaitą žiūrėti kaip į atskirą dokumentą, mes turėtume žiūrėti į tokias ataskaitas e, testiniu principu, kad matytume kontekstą. E, ir komisija ir valstybės e, narės šį klausimą nagrinėjo, o kalbant apie direktyvos įgyvendinimą ir įdėgymą valstybėse narėse. E, tai, tai gali būti susijęs su įvairiais aspektais, kurie galbūt ne visada yra e, valstybių narių piliečių interesų naudai. Ir mes turime užtikrinti, kaip ir komisija, kad visos direktyvų nuostatos būtų e, laiku perkeltos ir įgyvendinamos mes nieko nedarome skubotai, viskam yra teikiamas atitinkamas laikas, suteikiamas laikas įgyvendinimui ir todėl kiekviena valstybė narė turi užtikrinti, kad e, direktyvos būtų perkeltos. Viena vertus, čia sakoma, kad komisija siekia nustatyti biurokratinės apraiškas ir jas e, panaikinti ir kita vertus sako, kad tai yra labai sudėtinga. E, mes turėtume nuspręsti arba supaprastinti ir tik tai tada e, veikti atitinkamai ir aiškiai arba nustoti pasakoti pasakas apie paprastinimą. Ir aš manau, kad instrumentai, kuriais naudojasi valstybės narės, turiu galvoje geltonosios kortelės procedūrą, e, suteikia galimybę e, dalyvauti teisėkuros procese nacionaliniams parlamentams ir yra instrumentai, kurie prieinami Europos komisijai E, e, bei e, Europos parlamentui. Ir jeigu bus supaprastinta ir santykis tarp skundo pateikėjo bus su, ir institucijos bus supaprastintas, tai mums nereikės klausytis pasiteisinimų, kodėl e, e, vienas ar kitas e, teisės aktas yra neįgyven, negyven, neįgyvendinamas. Ir galbūt turėtume pasiūlyti į efektyvesnių sprendimų. Dėkoju. Pone Lichtenberger, e, diskusijai užbaigti. Žodis Jums prašau. Dėkoju. Dėkoju kolegoms e, skyrusiems e, e, ir laiko ir pasisakiusiems šiuo klausimu. E, šis klausimas yra labai svarbus mūsų ryšiuose su ES piliečiams. Taip pat dėkoju už man pateiktus atsakymus. Labai svarbu užtikrintume, kad būtų aiški komunikacija Ir e, kiek aš suprantu, e, e, tie komunikatai ES piliečiams kasdien neturintiems reikalų su ES ne visuomet yra aiškus. Mes turime aiškiai išdėstyti, kaip vyksta procesas ir procedūros ir turime teikti aiškę vienareikšmišką informaciją skundų teikėjams, nes e, mes juos atstovaujame. Ir aš jau nekartą esu minėjusi, kad tie kontaktai e, bei formalizacijos lygmuo šios procedūros atžvilgių e, Tai visi komunikatai, bendravimas, skundų teikimo procedūroje e, turi būti labai aiškus ir žmonės teikiantis skundus turi žinoti, kas e, bus toliau ir ką jie toliau galėtų daryti. Aš norėčiau e, raštu išdėstyti šią savo nuomonę ir pateikti savo kolegoms, kad aiškiai išdėstytume tas teisės ir pareigas kurios egzistuoja ir pagalvoti, kaip parlamentas galėtų prisidėti gerinant šią situaciją. Dėkoju. Dėkoju e, poniai Regner, kad mane pavadavom kol kas. Ir dabar pereisime prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra aštuntasis punktas, yra skraidu, skaidrumo direktyva direktyva. Ir vėliau devintasis punktas tai yra mano pranešimas. Dabar žodis poniai Makarti. Mes mm, su Danais turėjome neformalų dialogą ir galbūt galėtumėte paaiškinti komitetui, kaip viskas sekėsi. Danis. Ačiū, ponė Pirinkė, aš gal tiesiog tuomet papasakosiu, kaip pranešėja apie savo pranešimą, o po to jūs galėsite pridurti daugiau informacijos, bet uh, man gal būtų geriau dar vėliau po jūsų pasisakyti e, dėl jūsų pranešimo, nes aš esu socialistų šešėlinė pranešėja. Taigi tai aš pasakysiu kaip šešėlinė pranešėja, o esu taip pat pranešėja dėl e, skaidrumo direktyvos. Taigi pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegoms už tai, kad e, surado laiko pas, perskaityti mano susipažinti su mano pranešimu ir pateikti pakeitimų. Ir manau, kad dauguma pakeitimų to patobulina tekstą ir aš mielai juos e, integruosiu į tekstą, bent jau dalį tų pakeitimų. Pradėsiu nuo labiau techninių klausimų. Yra nemažai pakeitimų dėl nuolatinio klausimo, dėl maksimalaus harmonizavimo, dėl griežtesnių atsiskaitimo reikalavimų, kurie taikomi valstybėms narėms. Uh, Ir taip pat komisija labai aiškiai pasakė, kad valstybės narės negali prašyti daugiau informacijos nei pusmetinėse finansinėse ataskaitose yra pateikiama ir kad valstybės narės gali tik tai mažesnės ribas nustatyti nei direktyvoje yra numatytos dėl maksimalaus koordinavimo, harmonizavimo ir aš manau, kad kolegos pritarė mano nuomoniai. Aš nesiūliau pakeitimo dėl to, kad norėjau išsiaiškinti, ką mano kiti komiteto nariai, tačiau šiek tiek nusivyliau, nes yra numatytos tam tikros e, sąlygos, kai negalima siekti daugiau tam tikrais atvejais, ypatingai dabar esant finansiniai, e, ekonominiai, finansiniai ir ekonominiai kriziai. Taip kaip veikia įmonės ir bendrovės, aš manau, kad mes turime užtikrinti ir apsaugoti finansinį stabilumą, numatyti daugiau reguliavimo ir tam tikromis uh, aplink, esant tam tikroms aplinkybėms galima siekti daugiau, apie tai kalba ir ponas Kasteks savo pakeitime, ir jūs, ponė pirmininkė, uh, kalbėjote apie perėmimo pasiūlymą, vėlgi ponas Karimas irgi panašų pakeitimą pasiūlė, tačiau bendrai, kalbant apie diskusiją su taryba, tarybos kompromise, kalbama tais klausimais, jie pritarė tam, kad būtų galima siekti daugiau ir numatyti griežtesnių, griežtesnės atsiskaitimo sąlygas, tačiau tai sukeltų papildomą naštą, nu, o pranešimo ir siūlymo idėja buvo sumažinti naštą ypatingai smulkioms sitinėms įmonėms ir taip pat tai turi būti proporcinga ir naudinga investuotojams. Taigi yra numatyti tam tikri kriterijai, kuriuos siūlė taryba, kurie mums yra priimtini. Taip pat yra išimtis dėl perėmimo, įmonių perėmimo pasiūlymo. Taigi mes suradome tam tikrų sprendimų ir aš tiesiog dabar bandysiu ieškoti kompromisų, kuriuose atsispindėtų kolegų pakeitimai. Uh, ir pasirūpinsiu, kad mūsų pozicijoje atsispindėtų ta pozicija, kuri yra susijusi su pakeitimais ir mes tuomet, aš tikiuosi, ir galėsime surasti kompromisą su taryba. Dabar yra sudėtingesni klausimai ir dabar ypatingai norėčiau kreiptis į komiteto pirmininką. Yra daug išbraukiama nuorodų į esmą. Kalbama, kad teisės aktų prieimimo institucijos turėtų būti atsakingos. Tačiau tai skiriasi nuo požiūrio, kurio laikosi ekonomikos reikalų komitetas šioje srityje, aš esu jo vicepirmininkė ir čia yra nemažai labai techninio pobūdžio klausimų. Teisės aktų prieimėjas, ar tai yra nacionalinis prieimėjas reguliuotojas, ar mes, Europos parlamentas, mūsų komitetas turėtų nustatyti tas galutinės gairias. Ir aš manau, kad reiktų paprašyti patarimo tų institucijų, kurios turi daugiau ekspertinių žinių. Taigi aš Esmos nenorėčiau visiškai iš, išbraukti ir atimti iš jos šio vaidmens, nes e, teisės aktų prieimėjai atlieka savo tyrimus ir atlieka savo poveikio vertinimus, tačiau mes ne, vis, ne visuomet turime pakankamai kvalifikacijų priimti tokius sprendimus ir aš čia siekčiau kompromiso dėl šio klausimo. Kitas klausimas, kuris iškyla, Pone Tain pateikė šį pakeitimą ir ponas Klincas taip pat. Ekonomikos reikalų komite, taigi aš nežinau, ar tai Vokietijos liberalų, liberalams labiausiai rūpimas klausimas, tačiau išsakytas yra pageidavimas, kad e, privalomos būtų elektroninės ataskaitos. Na, nesu visiškai įsitikinusi, kad tikrai reikia privalomai um, renti tokias elektroninės ataskaitas. Aš čia irgi siekčiau uh, kompromiso, tačiau suprantu, kad dabar ekonomikos reikalų komitete jie, man atrodo, rytoj dėl to klausimo balsuos ir jie irgi surado kompromisą dėl to klausimo. Tas kompromisas panašu yra visai neblogas, nes aš irgi noriu, norėčiau irgi daugiau dėmesio skirti XPRL ataskaitoms. Aš man, manyčiau, kad jos, pažiūrėjau, JAF yra jos laisvanoriškai teikiamos ir įmonės, įmonių yra prašoma XPRL pagalba savanoriškai teikti tokias ataskaitas. Taigi turime pasiaiškinti, kaip tai veikia praktikoje ir po to perinama yra prie e, privalomų ataskaitų. Taigi, mes galime tokią, tokį bandomąjį laikotarpį numatyti visose, įmo, visose valstybėse. Uh, Taigi ekonomikos reikalų komitetas ir keli kolegos pateikė tuos pakeitimus, taigi reiks čia dar pasigilinti. Taip pat, kolegos, norėčiau priminti, kad mano pranešime dėl skaidrumo direktyvos nėra nuosekliai kalbama apie ataskaitas, šalių ataskaitas. Tiesiog yra teigiama, kad tokios ataskaitos turi būti numatomos ir komisija uh, ir taryba savo darbo grupėje parengs metodiką, grupėje, kuri rengia metodiką, bandė e, suderinti tai su apskaitos standartais ir po to tiesiog juos perkelė į šį pasiūlymą. Tarybos darbo grupėje buvo dėl to susitarta ir buvo startai traukti ta, ta, tas nuostatas į skaidrumo direktyvą. Ir mano nuomonė, bei e, kitų kolegų, kurie siūlė pakeitimus nuomonę, reiktų aiškiau nustatyti tas nuostatas skaidrumo direktyvoje ir surasti tam tikrų sprendimų. Mes turime suderinti tuos dalykus ir tas apskaitos nuostatas ir skaidrumo direktyvos nuostatas, jos turi būti tarpusavėje suderintos. Taigi aš nemanau, kad buvo galima taip vienareikšmiškai įtraukti, tai perkelti tai į skaidrumo direktyvą. Apskaitos standartai uh, ir jų gyvendinimo metodai yra labai svarbus. Tai yra susijęs su tam tikromis e, įmonėms keliamomis apskaitos taisyklėmis. Na ir aš norėčiau dar pasakyti, kad e, mes atsižvelgėme, aišku, ir pono Lėnės pranešimą. Ir e, kai kurie pakeitimai išplečia apriepti. Ir aš čia bandžiau nustatyti principus, kokiu pagrindu būtų patikiam, patikiama informacija apie tos mokėjimus. Ir kai kurie kolegos siūlo išplėsti apriepti, ponė Tain siūlo susiaurinti apriepti. Hafner, mano šelnis panešėjas, nusprendė įtraukti tam tikrus principus dėl e, mokėjimų ir skaidrumo. Taip pat keletas išlygų buvo siūloma. Na, o aš manau, kad išlygos yra įmanomos, tačiau jos turi būti nereikšmingos išlygos. Ir čia, aišku, dar reiks nemažai padirbėti, tačiau reiks taip pat suderinti abus pranešimus, nes jie yra iš tos pačios ryties. Nežinau, ar kolego žino, taryba pasiekė sprendimą dėl, dėl galutinio teksto. Uh, tekstas, kuris buvo pateiktas tarybos ir kurį pasirašė taryba, kuris buvo pateiktas taryba ir kurį pasirašė taryba, tai yra kompromisinis tekstas, kurį pasiūlė Junktinės karalystės vyriausybė. Ir vyriausybė atliko konsultaciją su pramonės įmonėmis prieš tai. Ir klausimuose taip pat, kuriuos surengėme komitete, irgi išryškėjo e, parama teikti vyriausybinio lygmens ataskaitas, tam pritarė ir Shell, ir kitos stambios kompanijos. Ir, kaip jau sakiau, taryba ir pritarė tokiai pozicijai. Na, o mes mano pranešime ir ponolėnės pranešime turime apsispręsti ir atsižvelgti tai, kad komisija siūlė tas ataskaitas apie projektus numatyti. Uh, ir tos apibrieštys, kurios buvo siūlomos mm, parlamento įvairių valstybių ir įvairių politinių frakcijų, panašu, kad jų esmė yra ta, kad e, reikia projektų lygmens ataskaitų ir tai reikia susijęti su mokėjimais. Ir kaip kolegos puikiai žino, tai visiškai netitinka dabartinės tarybos pozicijos. Taigi aš įsivaizduoju, kad e, buvo primtas politinis sprendimas e, dėrybose. Uh, Dėl kitų klausimų, dėl dėl akcijų, akcijų taryba rado kompromisą tarp įvairių valstybių narių pozicijų. Dėl tam tikrų dalykų galime susitarti, nes tai yra jautrus, jautrus klausimai nors, nes yra dar tam tikrų skirtumų tarp valstybių narių techniniais klausimais, tačiau e, galiausiai buvo nuspręsta, kad teisės aktų prieimėjai turi priimti nuomonę dėl tam tikrų principų ir standartų, tačiau mes pranešime apie tai nekalbame, sakome, kad teisės aktų prieimėjas priima sprendimą, tačiau nėra aišku, kas galėtų pateikti patarimų ir techninių žinių prieš priimant tą sprendimą. Ir taip pat man tikrai labai patinka kolegų siūlomi pakeitimai. Yra keletas klausimų susijusių su nuobodomis. Uh, nuobodų klausimas yra gan sudėtingas, tai kadangi, kaip žinote, dažnai naudojamos yra tokios formuluotės, kai sakoma, kad nacionalinės kompetitingos institucijos pritaiko tas nuobaudas teisingai, proporcingai ir atgrasančiai. Ir tai yra, na, toks teisingas, teisinga formuluotė, nes galiausiai nacionaliniai reguliuotojai geriausiai supranta pobūdį tų, kai įmonės pažydžia taisyklės ar pažydžia įstatymų nuostatas. Uh, Aš nusprendžiau ribas panaikinti, kurias siūlė komisija, nes komisija fiziniam asmeniui 5, as, 5 milijonus. Administracinės nuobaudos gali tik du kartus viršyti gauto pelno sumą. E, man iš principo nelabai patinka tokios aiškios finansinės ribos, nes tam tikrais atvejais tai yra lais, laisvanoriškai sava, taikomos nuobaudos ir jų ribos. Ir suprantu, kad komisija tas ribas pasiūlė dėl to, kad jos yra pasiūlytos ir konkurencijos e, srityje numatomoms nuobaudoms. O man nepatinka tos ribos dėl to, kad pažvelgus, pažiūrėjau, tarybos e, pasiūlymą, taryba siūlo tą teisę sumažinti iki 2 procentų nuo apyvartos, o ne 10 procentų ir, ir numato 1 milijoną eurų, o ne 5 milijonus eurų. 1 milijonas eurų tai gal ir nedaug dideliai tarptautiniai korporacijai. Taip pat jie teigia, kad nuobodos gali du kartus viršyti gauto pelno sumą. Taigi čia gan yra sudėtinga situacija ir aš būčiau linkusi leisti valstybėms narėms daugiau suteikti judėjimo laisvės, nors aš esu pasirengusi paklusti kolegoms, jeigu kolegos mano, kad tas ribas, e, finansinės ribas reikia nustatyti, sumas konkrečias įvardinti, tuomet aš apie tai pagalvosiu, paremsiu tą siūlymą, tačiau 1 milijono 5 milijonų ribos čia gan yra didelis atotrukis. Taip pat manau, kad būtų svarbu skelbti apie nuobaudas, ypatingai finansinių paslaugų srityje, piknaudžiavimo rinką e, srityje, kaip tai veikia valstybės narse. Tai yra tikrai puikia atgras, atgras, atgrasos priemonė. Nereikia įvardinti konkrečių asmenų, bet reikia įvardinti konkrečią bylą, kai yra padaromas nusi, nusižengimas, tiesiog yra e, svarbu publikuoti tas nuobaudas. Aš žinau, kad ponas Lenė išbraukė atsakingos mens identiteto reikalavimą, tačiau tai yra 28b klaus, e, punkto e, sritis. Ir čia kyla klausimas, ar norime paskelbti to asmens tapatybę. Bent jau tarybos pasiūlyme yra teigiama, kad gali, turi būti numatyta galimybė viešą pareiškimą padaryti, kai yra pažeidžiamos taisyklės ir tada reikalaujama, kad atsakingas asmo liautusi taip elgesis, tačiau čia vėlgi kyla klausimas, ar mes norime paskelbti ir tos mens tapatybę, reikšia apsispręsti. Na, dar kiti klausimai, pežiūros straipsnis. Būtų gal racionalu po dviejų metų numatyti pežiūros straipsnį, kad galėtumėme išsiaiškinti, kaip yra perkelta ta direktyva. Uh, Ir aišku, čia reiks tai suderinti su apskaitos standartų direktyva, pasižiūrėti, kas vyksta dėl ataskaitų, šalių ataskaitų, ar jos veikia, ar standartai nustatyti yra veiksmingi. Taigi gal tiek ir išklausyčiau dabar kolegų nuomonės. Na ir kaip ir jūs, ponė Lėnė, aš dabar bandysiu tiesiog ieškoti kompromisų šiuose srityse, bet kai kurie klausimai uh, E, tiesiog e, dėl jų kompromisai nebus įmanomi, bus, e, busime priversti balsuoti taip arba ne. Ačiū. Ačiū. Kolegė. Iš karto norėčiau imtis savo pranešimo ir tarti keletą žodžių dėl neformalaus trilogo, kuris įvyko praeitą savaitę su pirmininkaujančia Danija. Kalbėčiau apie apskaitos direktyvą. Buvo 166 pakeitimai, kurių trešdalis yra susijęs su apskaita kaip po tokia. Du trešdaliai yra susijęs su mm, kiekvienos valstybės e, apskaitos ir atskaitomybės tvarka konkrečiai. Yra tokių pakeitimų, kurių tikslas yra, pavyzdžiui, pasakyti, kad ta maksimali riba turėtų būti nustatyta vėl ir mažoms įmonėms. Komisija norėjo sumažinti biurokratinę naštą tokioms valstybėms ir aišku, tokiu būdu, jeigu tokie pakeitimai būtų patvirtinti, tie komisijos tikslai būtų neįvykdyti. Taigi aš pasakyčiau prieš tai. Uh, Ir toliau, kas įvyko kitose komitetuose, pavyzdžiui, ekonomikos reikalų komitete, e, dar norėčiau pakomentuoti, tai yra, tarkim, kas būtų labiau susijęs su skaidrumo direktyva, o ne su šiuo dokumentu. Nors aišku, dar reikėtų galbūt patikslinti, kas patektų į kurios direktyvos taikymos rytį. Uh, nes yra tam tikra tokia specifika kai kuriuose valstybėse narėse, tarkim, Junktinėje karalystėje, kur balansas, pavyzdžiui, yra gana specifiškas ir, pavyzdžiui, iš tarybos jau esu girdėjęs, kad jiems nelabai priimtinos kai kurios techninės detalės ir jų yra nemažai. Tačiau, man atrodo, kai įveiksime tas detalės, sugebėsime daugumą surinkti ir tų pagri... dėl tų pagrindinių dalykų. Bet aišku, uh, Pagrindinės problemos yra dėl kiekvienos valstybės atsiskaitimo ir čia yra žinoma labai platus spektras pakeitimų dėl šių klausimų. Ir čia kalbėčiau apie skirtingos ūkio sektorius, skirtingas nuostatas dėl audito atlikimo, auditorių dėl to, kas turi būti skelbiama, pavyzdžiui, apyvartos apimti, skaičiai ir taip toliau. Yra tam tikrų skirtumų dėl konkrečių ribų, kai kurios žemesnės, kai kurios aukštesnės, kai kur gali tekti pateikti ataskaitas ir kai yra mažesnės sumos, kai kur net ir dėl konkrečių projektų turi būti atsiskaitoma. Ir matėme tarybos kompromisą po truputėlį formuojama parimta Junktinės karalystės pasiūlymų kaip pradžiai, kur konkrečiai atsiskaitimas pagal kiekvieną valstybę narę tikrai nebūtų toli gražu toks, kaip kad buvo siekiama per tuos pakeitimus, kurie pateikti. Ir praeitos savaitės trilogija su pirmininkaujančia Danija, tai buvo vienas iš klausimų, kuris labai plačiai buvo aptariamas. Ir palaipsniui paaiškėjo, kad, aišku, um, pasiekti sutarimą pirmojo svarstymo per trilogą tikrai labai sunku. Pranešė siekia siekiama sutarimo pirmos svarsimų gal, gal Liepos mėnesį, bet greičiausiai, kad reikėtų galvoti apie rugsėjį, kadangi komitetas turės, aišku, dar padirbėti. Jau paskui jau plenarnėje sesijoje, galvojant apie diskusijas plenarnėje sesijoje, reikėtų pagalvoti, ar vertėtų bandyti susitarti pirmojo svarsimų, ar reikėtų iš karto nuspręsti, kad nebesieksime pirmojo svarsimo sutarimo ir dirbsime su su taryba toliau, kad bandytumėm kažkaip suformuoti bendrą poziciją antruoju svarstymu. Tai tokie būtų variantai, kaip kad matome iš mūsų praeitos savaitės diskusijų su pirmininkaučia Danija. Ir noriu pasakyti, kad kartu su šešėlinės pranešėjais mes nusprendėme, kad toks variantas ir būtų geriausias. EPP E, pateikė 45 pakeitimus, nedaug, e, apie 20 iš jų yra susiję būtent su mm, skaidrumu mm, iš kiekvienos valstybės narės pusės. Toliau deleguotieji aktai čia teisės aktų leidėjas, kuris priima teisės aktus, išlieka atsakingas už visus teisės aktus ir, ir toliau. Tai aš manau, kad mes tokio principo ir turime laikytis. Ir mes tikrai nepasisakytumėm už tai, kad e, tie įgaliojimai būtų perduoti kažkokiam departamentui. Mes tikrai tą įgaliojimų suteikimą kažkam labai ribotai vertiname palyginti su komisijos pozicija. Dabar dėl ribų. Čia mano pozicija nebūtų tokia labai griežta. Aš galvoju, kad būtų galima gal atsižvelgti čia į tai, kas yra pasiūlyta dėl atsiskaitimo pagal valstybės konkrečiai man atrodo, kur yra apie apskaitą kalbama, kaip ir daugmaž viskas aišku. Aš manau, kolegos, kad vertinant iš esmės, pagrindinė ta tema iškėja pas įsiskaičius pakeitimus ir man atrodo, čia gal nebūtinai gal daug laiko skirti tam klausimui, bet gal šešėliniai pranešė, jeigu pageidautų dar kažką pasakyti, ponia Tain. E, aš labai džiaugiuosi, kad jūs paklausite, ar norime ir mes pasisakyti, nes kai kurie iš tų elementų iš esmės yra skirti. Čia gal aš turėčiau juos aptarti. Pavyzdžiui, XPRL dokumentai, ataskaitos, gal ne visi net ir žinote, apie ką čia eina kalba, bet čia eitų kalba ne vien tik tai, aišku, apie lėšas, kurios juda JAV, bet ir kitur, ir gal elektroninės ataskaitos čia būtų įmanomas variantas. Aš sieksiu žaliųjų palaikymą šio klausimu nes tokiu būdu mažiau medžių reikėtų nukirsti. Prieš kurį laiką buvau konferencijoje, kur išsiaiškinau, kaip viskas veikia. Austrijai, pavyzdžiui, turime problemą Dažnai pateikiamos ataskaitos iš bent kelių šimtų puslapių ir tokios storos ataskaitos turi būti išsiuntinėtos e, daugybė institucijų. Tai įsivaizduoti, tai yra tonos popieriaus, kuris turi keliauti pirmin gal. Taigi aš galvoju, kad iš tikrųjų gal būtų galima sumažinti tų tomų kiekį ir Iš esmės, Austrai pirmieji ir pasiūlė tokį variantą, kad reikėtų turėti kažkokį tai centrinį punktą, iš kurio paskui būtų elektroninių elektroniniu būdu ir į, į tą punktą būtų nusiusta informacija ir paskui persiunčiama, kur reikalinga, kam reikėtų, galėtų kreiptis į tą centralizuotą vieną punktą ir gauti elektroninę informaciją. Tada pakaktų parašyti uh, nedidelė tik tai santrauka iš kelių puslapių, apibūdinant, kas yra pateikta elektroniniu būdu ir to pakaktų. Įvairios priežiūros institucijos, įvairios valdžios įstaigos, um, jeigu joms prireiktų atitinkamų dokumentų, galėtų visuomet jų užprašyti elektroniniu būdu ir juos gautų. Taigi, uh, Mes labai remiam šią mintį ir labai džiaugiamės ją. Mes galvojame, kad tai tikrai labai naudingas pasiūlymas, nes bus galima sutaupyti tiek daug popieriaus. Turime galvoti apie ateitį, turime elgtis šiuo laikiškai. Aš manau, kad jeigu galima padaryti kažką elektroniniu būdu, tai kodėlgi ne. Antras dalykas sankcijos ir baudos. Pone Makartė apie tai kalbėjo dėl ribos sumažinimo iki milijono ar panašiai, ką jūs nuspręsite dėl tų ribų padaryti. Man atrodo, tiesiog reiktų atsižvelgti į tai, kad mūsų teisinės tradicijos yra skirtingos. Aš suprantu, kad Jungtinėje karalystėje galbūt tos baudos yra daug didesnės nei žemyninėje Europoje. Aš manau, kad būtų galima gal pabandyti susitarti dėl aukšto vidurio kažkokio. Tai pavyzdžiui, JAV, tarkim, kai kuriais atvejais baudos yra tokios didelės, kad įmonės tiesiog yra priverstos bankrutuoti, užsidaryti. Man atrodo, iš socialdemokratų požiūrio taško tai nebūtų labai gerai. Mes jau ir taip Europoje esame tiek daug darbo vietų praradę. Yeah Man atrodo, čia būtų galima vadovautis ir tokiu principu, kad reikėtų kaltuosius įvardyti ir sugėdinti. Aišku, Vokietija, pavyzdžiui, yra atitinkamų problemų dėl įmonių susijungimo. pavyzdžiui, Vokietijoje, kaip yra daroma su tais, kurie yra bausti už lytinius nusikaltimus. Man atrodo, reikėtų pasižiūrėti, kaip valstybių narių kokia būtų situacija, kas būtų skelbiama, tarkim, interneto svetainėse. Pavyzdžiui, jeigu reikėtų įvardinti poną X iš valstybės iš kažkokios B valstybės, nebūtų konkrečios pavardės įrašyta, bet žmonės bent jau žinotų, kas vyksta. Uh, Bet aišku, kai žinai, pavyzdžiui, koks tai yra bankas, paskui gerai galima išsiaiškinti ir kas yra tas asmo. Ir e, spanalinės sutikčiau mano pranešime, pavyzdžiui, dėl esmos, tarkim, šiek tiek jaučiamas toks atšalimas, mes aiškiai žinome, ką mes čia stengiamės padaryti ir taip tų užduočių yra labai daug ir nepamirškime, kad jie dar tik pradeda darbą nuo nulio, žmonių turi vos kelius šimtus. Tai aš manau, kad reikia jiems leisti pirmą apsišilti kojas, priprasti dirbti naujose struktūrose. Aišku, galima jiem galima galvoti, kokias funkcijas būtų galima jiems pavesti, bet gal ne viską reikėtų sumesti jiems iš pat pradžių. O dėl kiekvienos valstybės e, situacijos konkrečiai. Mūsų frakcijos pozicija pakankamai tolima, e, palyginti su tarybos pozicija, kuri yra paremta uh, Junktinės karalystės situacija, bet uh, jeigu galvotume apie kelius šimtus tūkstančių, galbūt tada jau būtų galima pradėti dėrėtis ir, ir galvoti apie kompromisus. Ačiū. Dėkoju. Dėkoju už abu pranešimus. Abu pranešėjai pabrėžė, kad mes nes nesieksime bet kokią kainą susitarimo e, pirmojo svarstymo metu. Ir čia yra daug klausimų, e, kuriuos dar turėtume išspręsti. E, atskaitomybė pagal projektus, atskaitomybė pagal valstybės. Ir daugelis valstybių narių to nenori. Todėl e, Europos parlamentas e, turėtų labai gerai pasversti savo poziciją. Na, o konkrečiau kalbant, manau, yra e, teisės reikalų komitete klausimų, kurie yra labai politiniai. Ir iš kartais e, iškyla atvejų, kai mūsų komiteto nariai nesuvokia, kokie polizuoti, e, politizuoti kai kurie klausimai yra ir gali paskubėti siūlyti teikti e, tam tikrus klausimus balsavimui e, plenarinėme posėdėje ir tokiu būdu mes galime pražiopsoti keletą svarbių E, momentų. Todėl turime užsitikrinti pakankamą laiko e, tarpą, e, kad išspręstume šiuos dalykus komitete. Ir manau, kad turėtume suprasti, kas yra svarbiausia. Tai yra europinė kontrolė, europinė stebėsena. Nes turime skaidriau nušviesti tas tamsesias e, sritis, kuriuose vyksta svarbus dalykai. Taigi dėkoju. Žodis poniai Lichtenberger. Dėkoju, pirmininkė. Visų pirmiausia dėl a, ataskaitų. E, e, ponas Hefne turėjo išeiti į kitą komitetą ir tai ši, su šia problema susiduria nemažai kitų mūsų komiteto narių. Ir, ir manau, pirmininkas man pritartų, kad reikėtų geriau planuoti mūsų posėdžius. Ir aš pritariu e, siūlymams e, spręsti šį klausimą atsakingai ir neskubėti, nes priešingų atveju mes e, nesugebėsime išspręsti šių klausimų e, taip, kaip tikėjusi pirmininkaujanti Danija. Dėl deleguotųjų teisės aktų klausimo. Tai teisės reikalų komiteto kompetencija, tačiau bus ir kitų komitetų, kaip pavyzdžiui, transporto komitetas, kai reikės sukurti bendrą pagrindą, o nedeleguoti kitiems komitetams. Tai būtų tam tikra taktika, kuri nėra e, naudinga skaidrumui ir Europos piliečiams. Bet kokiu atveju, kalbėdami apie įgyvendinimą turėtume kalbėti apie teisinės valstybių narių tradicijas ir, ir panašius dalykus. Ir daugeliu atveju e, tai suveiks kaip tam tikras skaidrumo filtras, jeigu mes nuspręsime, kad mes taip pat e, įvesime tam tikrus filtrus e, deleguodami, tai pasieksime tik tai mažiau skaidrumo. Mes esame čia tam, kad tai leistume įstatymus, o ne derintume akademinę filosofiją, e, filosofinę reikalo pusę. Žinoma, aš sutinku, kad mes neturėtume visko suversti esmai galimybė įvardinti ir sugėdinti, manau, ne visose valstybėse narėse galėtų būti įgyvendinta. Aš esu už tradicijas ir už teisinės tradicijas, tačiau nepasisakau už tokias tradicijas, kurios trukdo skaidrumui ir demokratijai. Todėl, manau, turėtume palikti atviras duris o ne e, dirbti už uždarų durų. Nes kai kurios valstybės narės tikrai nepritars įvardinimo ir sugėdinimo principui. Žinoma, e, mūsų valstybės narės yra labai skirtingos, tačiau e, kiek aš suvokiu, tais atvejais, kai susiję visų valstybių narių e, piliečiai, kai tai liečia visų valstybių narių e, piliečius, tai mes turėtume siekti daugiau skaidrumo ir daryti tai ryštingai. Ir labai skubus e, būtų prašymas, tai kompiuterizuota informa, informacija. Aš nepasisakyčiau už. Uh, monopolizuotos, už monopolizuotą duomenų perdavimą. Ir nemanau, kad turėtume įvesti kompiuterinės sistemos e, nuostatą teisinėme e, tekste. Tiesiog galėčiau įsivaizduoti, kaip sureaguotų visuomenė. Atskaitomybė ats, e, ir skaidrumas Taip, mes turime tai įtvirtinti, tačiau numatyti teisinėme tekste e, kompiuterinės sistemos reikalavimą e, to nereikėtų daryti. Ir taip pat turėtume e, vengti bet kokio pobūdžio monopolijų, nes jos niekada geram nepasitarnavo. Taip pat dar norėčiau E, išsakyti savo e, asmeninę nuomonę, e, kiek tai susiję su subsidijomis viešosioms institucijoms, tai piliečiai apie tai taip pat turėtų būti informuoti ir reikalauti maksimalaus skaidrumo. Dėkoju. Ačiū pirmininkė, aš paprašiau žodžio, kadangi tai labai delikatus klausimas ALDE e, frakcijoje ir mes e, šiuo klausimu e, ilgai ir sudėtingai diskutavome. Ir aš norėčiau iškelti šios klausimus holistinėje perspektyvoje, kalbėdama apie šiuos du pranešimus. Kalbant apie skaidrumą ir atskaitomybę. Tai yra labai e, svarbu ir ilgalaikėje perspektyvai būtų naudinga Europos valstybėms ir e, piliečiams, kadangi žinos, kad valstybės, kad e, įmonės yra apsaugotos nuo nesažiningos konkurencijos. Ir mano nuomonė ir daugelio mano kolegų nuomonė, tai yra būtina ir aš norėčiau pabrėžti, kad būtina išsaugoti skaidrumo taisyklės e, apskaitos direktyvoje. Priešingų atvejų e, e tai mums nepadės išspręsti e, aktualių klausimų mes turėtume išplėsti direktyvos aprepti visoms e, valstybinėms viešosioms institucijoms ir e, stambiosioms įmonėms. Dėl e, projektų atsiskaitomo dėl, pagal projektus, manau, kad šis reikalavimas turėtų būti svarb, svarbus. E, ir tai turėtų būti taikoma įvairiausioms nevyriausybinėms organizacijoms e, visose valstybėse narėse. Ir čia turėtų būti pateikiami duomenys pagal projektus, pagal sritis, o nesutelkti duomenys e, pagal valstybės. Tačiau jeigu yra išmokos e, valdžios institucijoms, e, tai gali sudaryti nemažą tokios valstybinės institucijos biudžeto e, dalį. Ir tokia atskaitomybė tokios ataskaitos galėtų sukurti papildomą naštą bendrovėms bet būkime atviri, nes mes kalbame apie milžiniškas tarpvalstybinės kompanijas kaip BP, kaip Shell ir panašias bendrovės. Ir jeigu jos nežino, kiek jos sumoka valdžios institucijoms trečiosioms valstybėms, tai yra argumentas, kad mes būtinai turėtume įvesti tokią taisyklę. Nes e, jeigu šios e, didelės valstybės nefiksuoja tokių e, mokėjimų, tai e, tokia skaidrumo nuostata turėtų būtinai būti įvesta. Aš žinau, kad DEVE komitetas vieningai paremė 15 tūkstančių eurų ribinę vertę, tai žinoma yra tik tai pasiūlymas. Manau, kad galėtume apsistoti tels šimtų tūkstančių eurų. Komisija pasiūlė e, protingas taisyklės, tačiau didelių bendrovių e, apibrieštis e, kai e, didelės, didelėmis bendrovėmis laikomos bendrovės su 500 milijonų eurų apyvarta. Tai yra nepakankamai geras apibrėžimas. Dėl, dėl išimčių vietiniams įstatymams tai būtų labai bloga nuostata leidžianti e, skatinti tokius dalykus. Ir aš manau, būtent todėl mes turime išimti iš šio siūlymo išimties nuostatą. Ir klausimas yra toks, nuo kurio laiko mes e, įvedame nuostatas, e, kurios leidžia Europos įstatymus taikyti savo nuožiūrą. Ir kas dėl duomenų, kuriuos turėtų teikti bendrovės, tai manau šį spektrą duomenų turėtume išplėsti, nes visa tai yra nukreipta kovai su korupcija. Mes turime taip pat užtikrinti, e, kad e, tie duomenys atsispindėtų bendrovės e, finansinėse atskaitomybėse ir jos būtų atsakingos už savo finansinės ataskaitas. Taigi atrodo aišku, kad turime e, siekti ambicingų šio, šios dosie užmojų. Mes praeitą savaitę turėjome tam tikros patirties Strasbūrė, e, dėl saugumo ir vidaus reikalų tarybos išvadų. Ir labai svarbu e, balsuoti šiame komitete, kol dar neįvyko daugiau trialogų ir aš e, šią nuomonę e, remia daugelis mano kolegų. Dėkoju, pirmininkė. Dėkoju. Ponas Hefneris. Dėkoju, pirmininkė, mėly kolegos. Pirmiausia, norėčiau atsiprašyti dėl to, kad e, atvykau tik tai į diskusijų vidurį ir turėsiu greitai išeiti. Esu koordinatorius konstitucinių reikalų komitete ir atstovauju savo frakcijai tenais. Vienas, tai man tikrai labai sudėtinga atvykti ir į šio komiteto diskusijas. Tai taipogi reiškia, kad aš tiesiog aptarsiu skaidrumo direktyvą ir kalbėsiu labai trumpai, nes man, aišku, nepavyko išklausyti visų diskusijų ir nenoriu dabar kartoti to, kas jau matyt buvo pasakyta, kur kas geriau mano kolegų, nei kad aš galėčiau pasakyti. Taigi labai trumpai aš manau, kad tai yra labai svarbus pasiūlymas mes turime labai ambicingai ir griežtai tvarkytis su tokiomis situacijomis, nes kalba eina apie skaidrumą. Ir tai savaime yra labai svarbus principas. Kalbama ir apie kitus susijusius dalykus - kova su korupcija, kova su žemė užgrobimu, kova su nelegaliais sandoriais e, dėl žaliavų, taip pat miškinin, miš, miškų sektoriuje. E, Taigi, jeigu skaitytumėte reguliariai spaudą, matytumėte, kad visame pasaulyje yra daug tokių nelegalių operacijų, kurios nuolatos vyksta. O viso to padariniai yra siaubingi daugeliu atveju. Taigi dažnai vyriausybės atstovai yra žmonės, kurie net nebuvo išrinkti, tai yra tiesiog žmonės, kurie pasiglemžia savo šalies turtus, švaisto savo šalies turtus ir išteklius. Taigi tikrai labai sudėtinga sukontroliuoti tai, kas vyksta tiksliai, kas moka mokesčius, kas tų mokesčių nemoka, kas galiausiai atsitinka su mokesčių įplaukomis ir panašiai. Taigi tai yra labai svarbis rytis Ir aš manau, kad šioje skaidrumo direktyvoje turime labai aiškiai, tvirtai, griežtai apibriežti tam tikrus dalykus ir pasakyti, kad galime išplėsti apriepti e, projekt, iki projektų lygmens tam, kad e, mes, pažiūrėjau, dabar siūlome 100 tūkstančių eurų e, tokį mokėjimo dydį. Na ir tos ataskaitos Aš konkrečiai savo pakeitime numačiau konkrečių dalykų sąrašą, dalykų, kurie mums yra labai svarbus - apyvarta, gamybiniai mastai, kiek asmenų yra įdarbinta. Taip pat konkretus e, įmonės turtas. Aš pateikiau tą sąrašą savo pakeitime Ir man atrodo, kad tai yra esminiai metinės ataskaitos elementai, kurie turi būti patikrinami apskaitininkų ir turi būti audituojami, kad aiškiai matytumėme ir įsitikintumėme, kad tai, ką pažadėjome, kad būtų atliekami tokie tikrinimai, to tikė, iš mūsų tikisi ir piliečiai, ir nevyriausybinės organizacijos reikalauja, kad tai vyktų realiai ir kad tai vyktų sklandžiai ir veiksmingai, ir ne vien tik tai dėl aplinkos sauginių priežasčių, bet ir dėl kitų priežasčių. Taigi puikiai žinote, kokie yra mūsų reikalavimai. Na ir Aš tikiu ir mano frakcija mano, kad pranešėja iš tiesų atstovauja daugelio pozicijai, taigi mes padėsime pranešėjams e, rengiant šios konkrečius e, pranešimus, siekiant kompromisų. Na ir dar palauksime ir pažiūrėsime, kas bus pasiūlyta tose kompromisuose ir tikiuosi, kad galiausiai pasieksime sėkmingo rezultato. Ačiū. Ponas Jefka. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, aš dabar pristatysiu ne savo nuomonę, bet pono Gargani poziciją, kuris negalėjo atvykti į komiteto posėdį, bet paprašė, kad aš perdočiau jo pastabas. Aš perskaitysiu tas pastabas, ponios ir ponai. Teisė, kurios pasiūlymai, kuriuos šiandieną aptarėme, gali būti vertinami kaip svarbus žingsnis skaidrumo ir gero valdymo link visų tarptautinių korporacijų atžvilgių, kalbant apie kalnakasybos pramonę. Tačiau aš turiu tam tikrų pastebėjimų susijusių su įmonėmis, kurios veikia trečiosiose šalyse, ar bus tos priemonės proporcingos ir efektyvios, siekiant užsibrieštų tikslų. Taigi, norėčiau užduoti klausimą pranešėjai ponui Leniai ir taip pat Europos komisijai. Aš manau, kad turėtumėme pabandyti užtikrinti tam tikrą pusiausvyrą tarp lūkesčių ir rezultatų ir paskatų tolesniems investicijoms, tam, kad Europos bendrovės ir toliau išliktų konkurencingos ir atskaitingos. Dėl to aš manau, kad ataskaitos šalių ataskaitos yra kur kas veiksmingesnė priemonė nei detalios projektų ataskaitos. Na ir tokiu būdu mes galėtumėme nustatyti pažeidimo atvejus, korupcijos atvejus, kai tuo tarpu projektų ataskaitų atveju reiktų, kad Europos bendrovės teiktų metinės ataskaitas ir ten būtų tiesiog patikiama informacija daugiau apie mokesčius nei apie, mokėjimu, nei apie mokėjimus atliktus. Taigi, tokiu būdu būtų pažeista sąžiningos konkurencijos taisyklė ir aš manau, kad krizės metu turime, turėtumėme vengti tokios rizikos ir turėtumėme kovoti už tinkama, tinkamas konkurencijos taisyklės ir jų taikymą rinkoje. Taigi aš siūlyčiau veiksmingesnį 1 milijono eurų apribojimą finansinių ataskaitų atveju, tai užtikrintų daugiau skaidrumo, nes tokia riba yra taikoma daug kur pasaulyje. Na ir dar pabaigai norėčiau pakomentuoti 23-ąją konstatuojamąją dalį, kur Europos komisija mini, kad atsiskaitimo sistema turi būti peržiūrėta praėjus penkeriems metams po direktyvos įsigaliojimo. Aš manau, kad tas laikotarpis turėtų būti sumažinamas iki trejų metų. Taigi tokie yra pono, pono Garganė pastebėjimai. Ačiū. E, Pone Makatai. Ačiū pirmininkė. Paprašiau žodžio dėl to, kad mano vaidmo jūsų pranešimo atvira šiek tiek kitoks. Uh, dėl skaidrumo direktyvos aš esu pranešėja komiteto A, A, A, A vardu, o dabar esu šešėlinė pranešėja socialistų frakcijos vardu dėl jūsų pranešimo. Mes irgi e, viduje, darbo grupėje apie tai daug kalbėjomės ir su kolegomis iš kitų komitetų. Nenoriu aptarnėti tų klausimų, kurie jau buvo aptarti, nes daugelis e, aiškiai pasakė, kad mes šiek tiek laikomės kitos pozicijos nei taryba, tačiau aš kolegoms gal išdalinsiu tą konkretų straipsnį, kuris Financial Times ir e, Vokietijos spaudoje buvo publikuojamas. Loja Brown, kuris yra British Petroleum buvęs vykdantisis direktorius, pasakė, kad reiktų teikti ataskaitas kiekvieno projekto atžvilgiu apie mokėjimus ir jis nemato priežasties, kodėl įmonės negalėtų to padaryti. Jeigu jis būtų uh, jeigu jis yra buvęs stambios korporacijos e, generalinis direktorius, galbūt jį galime pakviesti, kad jis atvyktų į parlamentą ir paaiškintų, kodėl tai jo manimu yra svarbu. Jis valdė vieną tokių korporacijų ilgą laiką. Ir pramonės įmonėse, aišku, dar turime išties nemažai problemų dėl to, kokia turėtų būti apreptis. Uh, yra tam tikrų nu, nuostatų, kurios taikomos ne tik gavybos ir miškininkystės pramonės įmonėms, bet ir kitoms įmonėms, nes yra manoma, kad trečiosiose šalyse veikia ir stambios statybos kompanijos, telekomo, telekomunikacijų įmonės, taigi jų atžvilgių irgi reiktų taikyti panašias nuostatas. Taigi galiausiai mes komitete turėsime apsispręsti, kokios, na, balsuodami galiausiai ir galbūt plenarinėme posėdėje, jeigu jis bus balsuojama, kaip, kaip mes norime apibriežti tą, tą apriepti. Tačiau aš pritariu kolegoms, kad labai svarbu suprasti, kodėl norime detalesnių ataskaitų. Uh, na, jeigu pažvelgtumėme į tas ataskaitas ir tam tikras bylas, kurios buvo svarstomos dėl gavybos pramonės įmonių, JAV buvo neseniai svarstyta byla, kur Nigerijoje šelo subsidijos, šelai buvo išmokomo, išmokomos subsidijos. Ir vienas milijardas eurų bos, dolerių buvo sumokėta Nigerijos vyriausybei už tam tikros platformos išpirkimą. Ir po to Nigerijos vyriausybė išmokėjo tokią pačią sumą Šelo įmoniai. Ir po to buvo iškelta byla dėl pinigų plovimo. Na, galima sekti tokius atvejus ir jeigu būtų sekamos, sekamas pinigų judėjimas ir buvo tinkamai atskleistos vyriausybės įplaukos ir kur po to tie pinigai nukeliavo, tuomet būtų galima, aišku, susekti tokias, tokius atvejus, esant, tarkim, vyriausybinių ataskaitų pristatymui. Tačiau uh, dažnai yra problemų su tam tikrais nacionaliniais įstatymais, nes pavyzdžiui, vyriaus... kartais trūksta informacijos apie tai, kokie projektai yra vykdomi ir nėra aišku, ar mes išspręsime tas problemas, bet mes jau bent turime apie tai pamastyti Ir matyti dėl to nevyriausinės organizacijos ir prašo mūsų detaliau pasigilinti, nes turime kažkaip surasti tokius korupcijos atvejus ir BBC dokumentinį filmą neseniai irgi rodė dėl e, Glenko operacijų. Ir buvo apklausiamas apklausiamos, apklausiami bendrovės atstovai, buvo paklausta, ar jie tikrai užsima gavybą E, Konge, jie pasakė ne, o po to buvo išsiaiškinta, kad koncesinis mokestis buvo sumokėtas, kad jie atliktų, tos gavybos, tas, atliktų gavybos operacijas. Ir tai buvo Kongo koncesinė įmonė, dėl to nebuvo atsiskaityta už tą operaciją. Ir dabar jie tvirtina, kad jie neužsima gavybos veikla Konge. Taigi mes ir prašome dėl to, kad būtų atsiskaitoma už projektus ir nes tuomet ir būtų pateikama informacija apie tokius gavybos, tokias gavybos operacijas. Aš suprantu, kad yra tam tikrų problemų, į kurias reikia labiau pasigilinti, nei e, gilinasi dabar taryba pagal savo poziciją. Ir aš suprantu, kad yra žmonių, kurie teigia, kad, na, kodėl mes primame tokį pasiūlymą, kurį siūlo pramonės įmonės. Mes, mes jau bent jau turėtume paprašyti nepriklausomo vertinimo ir tuomet apsispręsti. Taigi tikrai čia reiks daugiau padirbėti ir tam reiks ir daugiau laiko. Kaip jau sakiau, mes, teisės aktų prieimėjai, privalome kovoti su tokia korupcija, kurią matome tokiuose pramonės įmonėse ir to, tam tikrose šalyse kur vyksta gavybos darbai ir Tai yra jų gamtinių išteklių išgavimas. Tai yra vienintelis, daugelio atveju vienintelis jų e, turtas. Pavyzdžiui, Ganos atstovas pasakė, kad 10 eurų asmenių jo regione yra skiriama žmogui už švietimą, gydimą, švarų vandenį ir panašiai. Taigi aš nepritariu ponui Gargani, kad ką reiškia milijonas e, eurų žmonėms, kurie kur gaunama tik tai 10 eurų žmogui už visas paslaugas. Taigi mes turėtumėme kažkaip surasti geresnį sprendimą nei tai, ką siūlo taryba. Ir dar keletą žodžių dėl XPRL ataskaitų. Aš savo pranešime ieškosiu kompromiso, kaip jau sakiau, Tačiau čia yra šiokia tokia sumaištis, nes akivaizdu, kad reikia siekti tų elektroninių ataskaitų, pereiti prie elektroninių ataskaitų. Tačiau XPRL yra tik tai viena galima programinė įranga toms ataskaitoms teikti. Na ir programinės įrangos kūrimas, kaip puikiai žinome, nes ir su telekomo pramonė buvo tos pačios diskusijos, ar vieną standartą numatyti telekomo pramonė atveju. Čia tos diskusijos kyla nuolatos, taigi aišku, mes turėsime galiausiai pereiti prie elektroninių ataskaitų, tačiau kyla klausimas, ar XPRL nepasens po kelių metų, galbūt atsiras geresnių versijų. Ir jeigu galiausiai tos, ta versija pasens, tai iš tiesų mums ji nebus įdomi. Taigi tai yra tik viena atsiskaitimo, elektroninio atsiskaitimo forma. Ir mes neturėtumėme dabar numatyti vieno galimo standarto, kaip žinome, kad, kad ši pramonės įmonė labai greitai tobulėja ir keičiasi. Ir aš matau, kad netgi yra problemų dėl XPRL ataskaitų. Dėl to reikia surasti galbūt geresnę versiją tam, kad tos klaidos nesikartotų, kad nesikartotų klaidos tose eksperėlo ataskaitose. Gal jos yra nedidelės, tačiau vis tiek tai yra įrodymas, kad ketinama tobulinti eksperėl versiją. Taigi negalime jos e, numatyti kaip vienintelio varianto. Taigi nemažai dar darbo reiks nuveikti ir manau, kad svarbu mums, kaip sakė ir pirmininkas, neskubėti ir ieškoti kompromisų ir išsiaiškinti, ar tuose kompromisuose yra numatyta galimybė dabar pradėti oficialias dėrybas su taryba. Jeigu ne, tuomet balsuosime plenarnėme posėdėje ir pažiūrėsime, kaip, kas, kaip ten kas klostysis toliau. Bet čia yra tikrai politinių problemų, kurias reikia išspręsti. Ir manau, kad mes privalome išklausyti visų pusių ir surasti geriausią rezultatą. Aišku, kaip žinome, ne visuomet Tai yra ta nuomonė, kurią pateikė viena iš galimų šalių. Reikia rasti to, tą tarpinį kompromisą. Ačiū. Ačiū. Aš irgi pabaigoje pasisakydamas noriu visiems padėkoti už labai naudingus pasisakymus, už išsakytas mintis ir norėčiau šiek tiek gal nuraminti jūs. Mūsų pirma, tikrai darome tai, ką, dėl ko buvo susitarta, be jokių abejonių. Ir man atrodo, aišku, kad visi, kas esame čia, esame už skaidrumą. Tikrai niekas nenori, kad nebūtų atskleidžiami duomenys. Bet aišku, kad galvas įskausta dėl kai kurių probleminių klausimų. Uh, kartais eksperimentuojame su netais dalykais. Apskaita yra apskaita. Ir skaidrumas yra skirtas užkirsti kelią korupcijai. Tai turi būti ataskaitose dėl įstatymų laikymosi, laikymosi o ne balansė surašyta informacija. Todėl, kai tvirtiname teisės aktus, turime žiūrėti į nuostas iš sisteminio požio taško. Vienas dalykas, kas yra įmonių valdymo dalykai, kitas dalykas, kas yra apskaita. Taigi, kai kalbame apie apskaitos, apskaitą reglamentuojančias nuostatas, tai reikia siekti mažinti biurokratiją ir padėti ypač mažoms įmonėms. O dabar čia tarsi mūšio laukas. Pane Vikstrom teisingai pasakė, taip, yra tos stambiosios kompanijos, jos vienai pelgėsi, bet čia šiame pasiūlyme mes kalbame iš esmės apie tai, kaip sumažinti naštą MVI. Ir svarbu, kad MVI netaptų įkaitę visų e, nuostatų griežtinimo, kad jom našta sumažėtų. Iš tarybos e, panašu lyg ir formuojasi tokia pozicija, kad gal e, bus kažkiek nusileista tais klausimais. Man atrodo, pasiūlymas pakankamai yra įtakotas atitinkamų ūkio šakų. Uh, Ir kaip ponia Makartį pasakė, tikrai jau čia iki ribos kai kuriuose atvejuose prieita, kiek su kuo galima sutikti. Aišku, galime siekti sutarimo pirmojo svarstymu, galim suformuoti labai griežtą poziciją ir galim pasakyti žmonėms, ką parlamentas galvoja šio klausimu. Uh, Tačiau, kuomet jau tos nuostos pavirs įstatymu, aišku, kad turi būti iš esmės sudarytas susitarimas ar parlamento ir tarybos. Aišku, niekuomet neužsitikrinsime, kad um, parlamento pozicijos šimtas procentų atsidurtų teisės akte. Um, aišku, reikės kompromiso, bet um, pirmojų svarstymų, aišku, derinsime poziciją su taryba, paskui kvalifikuota dauguma bus ir, aišku, tai yra pirmojo svarstymo procedūros, aiškus. Ir jeigu taryba dar nebus pasirengusi pakankamai mus nusileisti, aišku, galėsime antruoju svarstymu derinti dar mūsų pozicijas, paskui dar ir, ir taikinimo procesas gali būti panaudotas. reikia turėti omenyje, kiek mes galime pasiekti pirmoji svarstymų, kiek galime pasiekti antroji svarstymų. Tiesiog nepamirškime, kokia yra rizika čia. Svarb... Svarbiausia galvoti apie MVI ir NVO, kad e, nebūtų taip, kad iš to teisės akto galutiniam variantė nebus naudos nei mažoms vidutinėms įmonėms, nei vyriausybinėms organizacijoms. Aišku, vadovausimės jūsų nurodytą procedūrą, aišku, bus kompromisai, aišku, bus e, diskusijos plenarnėje sesijoje ir paskui matysime, kiek griežta turės būti mūsų pozicija ir kokie bus mūsų dėrybiniai šansai. Tai laukime kompromisinių pakeitimų, kurie turėtų būti paruošti Liepos mėnesį. Uh, Tikiuosi visiems pakaks laiko jos išsianalizuoti ir turėsime tada tvirtą pagrindą tolesnėms diskusijoms ir galėsim balsuoti rugsėjo mėnesį. O dabar pereisime prie posėdžio už uždarų durų. Padarykime kelių minučių pertrauką, kad galėtumėm persitvarkyti čia salėje ir po to vyks posėdis už uždarų durų. No, nu, this, uh...